alternatyvas iki mažesnio skaičiaus ir aš tikiuosi, kad greitai mes galėsime rasti konstruktyvesnį darbo būdą. Dėkoju, ponė Hedegard. Baigėme diskusiją šią temą. Toliau kitas darbo atvarkės punktas - pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą. Pranešėjas atsisakė pasisakyti, taigi pradėsime nuo kalbėtojų frakcijų vardu, ponė Zomer. Dėkoju, ponė pirmininkė. 2006 metų e, reglamentas iki šiol nėra įgyvendintas. Kol kas trūksta pridėtinės vertės šiam reglamentu šiam reglamentui dėl to, kad e, yra tam tikrų teiginių, kurie yra moksliškai neįgyvendinami. Ir e, EFSA apie tai taip pat pasisakė. Ir e, Europos komisija bei jos sveikatos generalinis direktoratas čia bandė pasiekti savo tikslų. Kodėl neveikia tas reglamentas, kodėl nėra pridėtinės vertės E, todėl kad e, nėra taip, kad kažkas visą dieną maitintųsi tik tai vienu maisto produktu, todėl nėra prasmės vertinti tik tai vieno maisto produkto. E, tokios nuomonės laikėsi EPP frakcija. Dabar komisija norėtų peržiūrėti galiojantį reglamentą ir tokiu būdu komisija bandys per užpakalinės duris įvesti atitinkamas nuostatas susijusias su atitinkamais maisto produktais, pavyzdžiui, su cukrumi. Ir tokiu būdu komisija veikia pažeisdama įstatymus, nes jinai e, pati nesilaiko galiojančio reglamento e, ketvirtojo straipsnio. Negali būti taip, kad per užpakalinės duris būtų pridedama ta pridėtinė vertė e, atitinkamiems maisto produktams. Jeigu komisijai e, pavyks to pasiekti teisinėmis priemonėmis, e, tai visi bandys jų laikytis, tačiau negali komisija elgtis taip, kaip ji elgesi Dabar, pavyzdžiui, jis sako, kad mums neįdomu, ką sako mokslininkai, mes turime savo nuomonę. E, aš pati esu prieš tai, kad žmonės būtų perkraunami reklama. Dėkoju kolegė Somer. Toliau žodis teikiamas poniai kolegiai Šaldemozė dviem minutėms. Kolegija. EPP. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas ministrė, mėly kolegos. E, mes E, visi sakome, kad reikia sustabdyti tą praktiką apie neteisingus teiginius apie maisto produktų sveitingumą. Kaip, pavyzdžiui, sakome, kad vienas ar kitas produktas nepagristai sukurs teisingą gyvenimo būdą. Mes e, turime vadovautis PPO ir ponios Somer e, rekomendacijomis. Mes žinome, kokie gali būti sukurti padariniai. E, teiginiai, e, žinome, kokie būna parašyti, pavyzdžiui, ant šokoladinių saldainių ar batonėlių. Yra tokių, kurie sako, kad šokoladas yra e, naudingas smegenims. Tai yra visiškas melas, tai yra naudinga tik tai stambioms tarptautinėms bendroms, tokioms kaip Nestlé ir panašiai. Ir tai nėra naudinga piliečiams. Aš manau, kad tokių, tokios painiavos rinkoje reikėtų vengti ir turėtume parengti Europos komisijos pateiktą į pasiūlymą. Iš esmės komisija nori e, apriboti e, tokių teiginių apie maisto produktų sveikumą taikymą. Europos, e, mūsų komitetas nenori, kad būtų visiškai uždrausti nurodymai apie e, teiginius dėl per didelio cukraus kiekio ar kitų medžiagų e, Bet e, mes turėtume taip pat aiškiai kalbėti apie tai, kokias lygas gali sukelti tos e, medžiagos, pavyzdžiui, vėžių lygas ar e, širdies kraujagyslių sutrikimus. Aš noriu pasakyti, kad piliečiams reikėtų labai aiškiai suprasti galėti, kas yra sveika, kas nesveika. Ir EPP frakcijas siekis yra visiškai atmesti visus teiginius apie e, naudingumą sveikatai. Dėkuoju, ponė Šaldemos. Dabar žodis tikiamas kolegai Šliuter dviem minutė. Ačiū pirmininkė. Europos komisija pateikė pasiūlymą dėl nedidelių apribojimų dėl sveikatos teiginių, o taryba šiek tiek tai patais ir dar labiau apsunkino to dokumento prieimimą. Tačiau iškyla klausimas. Valstybės narės E, supranta, kad ne viskas gali būti surašyta. Dauguma yra labai akivaizdi. Mes norime, kad ant pakuotės būtų aiškiai parašyta, kad uh, angliavandeniai uh, neprisideda, nebūtinai prisideda prie geros smegenų veiklos. Mes žinome, kas yra didžiausia angliavandenių gamintoja Europoje. Ir Yra tokių, kurie sako, kad tai yra tiesa, bet ar tikrai Europos komisija, parlamentas ir taryba gali apsimti atsakomybę už tai, kas ten bus parašyta? Iš dalies gal tai yra teisinga, bet tai yra beprasmiai pareiškimai, kurių nereikėtų parašyti. E, mes e, turime leisti vartotojams pasirinkti, produktus ir turime pasipriešinti tam, kad e, sveikatos teiginiai būtų parašyti ant dekstrozės tablečių ar šokoladinių saldainių. Mes turime tam prieštrauti. Aš pats asmeniškai pasakysiu ne tokiems dalykams, bet e, e, aš esu labiau linkęs visiškai uždrausti tokius teiginius. Mm, bet galime, kaip ir kai kurios kitos frakcijos, pasakyti, kad tokia strategija yra gana rizikinga ir e, gali būti, kad e, atsiras tokių teiginių dar ir ant labiau absurdiškų produktų negu kad tik makaronai. E, mes turime suprasti, kad dauguma mūsų čia, dauguma mūsų visuomenė ir dauguma vyriausybėse mano, kad nereikėtų melagingų teiginių ant maisto produktų. Visi nori tiesos apie sveikatingumą racionalios informacijos. Žmonės turi žinoti daugiau apie tai, kas jiems yra naudinga. Nei vienas europietis nekenčia nuo angliavandenilių, kaip aš jau sakiau. Dėkoju, ponė Šliuter. Tai buvo kalbėtojų frakcijų vardu, iš karto skelbiu spontaniškų pasisakymų procedūrą, ponė Meginės. Dėkui, pirmininkė, tokia e, diskusija iš tikrųjų. E, atima man norą vakarieniauti, jeigu teks mums tai padaryti. Aš pritariu ką tik kalbėjusiai kolegijai, kuris sakė, kad nenorime, kad e, maistas būtų ženklinamas juokingomis etiketėmis, o taip dažnai yra ir piliečiai vis lab, labiau susipainėja, nepaisant tos papildomas informacijos, daug sumaištienis, sumaišties apie tai, e, ką reiškia sveiki dieta ar sveikas maitinimasis. Tad aš manau, čia turime būti labai atsargus, kai kalbame apie informaciją, kurią teikiame vartotojams ir e, e, laikytis labai e, paprastos mūsų senolių išminties e, duoti ir valgyti tik tai, kas yra gera. Tai yra, manau, labai gera prielaida. Dėkoju, ponė Meginės. Ir spontaniškų pasisakymų procedūrą paveiks ponė Karinbach. Dėkoju. Aš tik norėčiau pabrėžti, e, kam buvo. E, įvestas reglamentas dėl atitinkamų duomenų e, susijusių su maisto produktais. Jo tikslas buvo neklaidinti vartotojus, o juos informuoti ir teikti, e, rašyti tik tai tokius teiginius, kuomet moksliškai yra įrodoma, kad maisto produktas yra naudingas. Norėjau tik tai šią pastabą pasakyti. Ačiū. Dėkoju kolegė Kadenbach. E, dabar žodis teiksiu poniai komisariai Hedegard. Nu, Pirmininkai, gerbėmiai parlamento e, nariai. E, komisijos nario Bork vardu, aš pateiksiu štai kokią poziciją. Komisija norėtų apriboti teiginius tik tai vieno tipo teiginiais apie angliavandenilius ir tik tai, kai kalbama apie sudėtinius anglovandenilius. vandenilius. Ir e, tai būtų taikoma produktams e, su mažu cukraus kiekiu ir e, turinčius e, natūralaus cukraus. E, negalės būti teiginių, pavyzdžiui, ant cukraus pakelio arba tokių gaminių kaip e, e sausainiai ar e, gaivieji gėrimai. Reikia pasakyti, kad jau dabar a, e, tokie teiginiai rinkoje yra sutinkami ir a, e, turiu pasakyti, kad ir toliau gamintojai iki reglamentuotojas priims galtinį sprendimą galės tokius teiginius vartoti. Ir būtent todėl komisija siūlo, kad e, reikia pritarti siūlomiems apribojimams. Žinoma, visa tai turi remtis atitinkamų kompetitingų institucijų e, patarimais ir moksliniais tyrimais dėl e, mytybos. E, tos sąlygos, apie kurias kalbame, su valstybėmis narėmis e, buvo išdiskutuotos, e, gautas jų pritarimas. Mes manytume, kad to teiginiai galėtų e, tokiems produktams sudaryti pernelik palankes aplinkybės. E, e, vis tik tai iš vienos pusės šioje rezoliucijoje yra tam tikrų neiškių dalykų. Iš vienos pusės kai kurie parlamentarai sako, kad komisija viršijo savo deleguotas galias, nustatydamas vartojimo ribojimus. E, sakydami, kad nereikia jokių ribojimų dėl angliavandenilių ir kad tai e, būtų taikoma visiems e, angliavandenilėms, tame tarpe ir pridėtiniam cukrui. Antra vertus, kiti parlamentarai remia rezoliuciją, sakydami, kad tokie teiginiai yra e, klaidinantys vartotojus ir todėl jiems nereikėtų pritarti. Ir todėl jie norėtų, kad tokie teiginiai būtų uždrausti visiems maisto produktams. Jeigu šis parlamentas pritartų šiai rezoliucijai, tai reglamentas, kuris leistų teiginius pagal griežtas komisijos siūlomas sąlygas, nebūtų priimtas ir tie teiginiai išliktų rinkose be jokio apribojimo, kai kalbama apie cukraus e, kiekį tuose produktuose. Dėl tų priežasčių e, komisaras Borgas ir komisija apskritai e, ragina jūs nepritarti šiai rezoliucijai, e, kuri leistų, kad tokie teiginiai ir toliau būtų vartojami. Dėkoju, ponė komisarė. Buvo parengta e, rezoliucija e, B70437 2013 metų